autorė, ponė Pervonš Berė, penkios žodė, minutės jai, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ponė komisarė. Parlamentas ir pranešės Žanas Paulas Kozės dėjo labai daug pastangų tam, kad būtų tinkamai imtasi teisėkuros priemonių skirtų pasirinkimui bendrai mokėjimo eurais erdviai. Taigi mes parengėme atitinkamą teisinį pagrindą, kuris reikalingas bendrai mokėjimo eurais erdviai. Na ir dabar būtų tinkama pradėti gyvendinti šį projektą. Tačiau šiuo metu yra tam tikrų dviejonių, nes vis dėlto mums nesusidarė įspūdis, kad kad yra tinkamai pasiruošta, juolab, kad patirime krizę. Na, ir šis projektas uh, išjudino visus suinteresuotus asmenys ši, veikiančius šioje srityje, be kita ko ir teisės aktų kuriejus. Na ir mes juk siekime sukurti mokėjimo mechanizmą pritaikytą mūsų bendrai valiutai - eurams. Bet vis dėlto dar yra šiokių trūkumų, kurie kol kas neleidžia tinkamai gyvendinti šio mechanizmo. Ypatingai paminėčiau tiesioginio debeto procedūrą, kuri teiktų daug pirmenybių bendrų mokėjimo eurais erdvėje, tačiau išlieka daug sunkumų. Taigi, kyla štai koks klausimas. Kaip komisija mano, kaip galima būtų pagerinti pereimą prie šios bendros mokymo eurais erdvės. Juolab, kad reikėtų atitinkamos kritinės mokėjimų masės tam, kad šis pereimas būtų realus. Kaip to galima būtų pasiekti iki 2010 metų, kaip to ketina siekti komisija. Kai mes rengėme E, teisės aktų nuostatas, mes dar nebuvome numatę konkrečios pereimo prie vadinamo SEPA mechanizmo datos, bet manome, kad tokią datą reikėtų nustatyti. Kita vertus, išlieka daug neatsakytų klausimų, pavyzdžiui, dėl pavienių valstybinių sistemų suderinumo su SEPA. Iš šios klausimus reikia atsakyti prieš įgyvendinant perinimą. Na, komisija konsultavosi su atitinkamais pramonės sektoriais ir tikisi jų paramos. Na ir tiesą sakant, komisija, tiesą sakant, greičiausiai nepakankamai atsižvelgia į daugelį suinteresuotų asmenų nuomonę ir interesus tų asmenų, kurie dirba SEPA srityje. Čia, pavyzdžiui, paminėčiau bankus arba vidaus reikalų, e, vidaus rinkos sritį ir, sakyčiau, įvairius generaliniai direktoriatai tarsi nustumė pareigas vieni kitiems, nesimdami iniciatyvos ir apleisdami savo pareigas. Na ir manome, kad dabar negalima subejoti SEPA, tai yra bendra mokėjimo euras erdvė. Ir jeigu norime sukurti tokią alternatyvą sistemą, tai reikia nuoseklumo. E, Konkurencingumos generalinis direktoratas nekarta atkreipė dėmesį tai, kad SEPA netitinka konkurencingumo taisyklių. Tačiau uh, šis generalinis direktoriatas mato, kad prerogatyva čia tenka pramonės generaliniam direktoratui. Jis turėtų parengti alternatyvas. Na ir Bet tiesą sakant, nei konkurencingumo, nei pramonės generalinis direktoratas nesime aktyviai spręsti egzistuojančių problemų, kaip pavyzdžiui, tokios uh, sistemos finansavimas, nes tokios sistemos sistemos paskaičiavimas remiasi neteisingu finansavimo paskaičiavimu. Ir mano manimu, tai yra nesažinga, neteisinga. Todėl paraginsiu komisijos atsakingai žvelgti į du svarbius dalykus. Tai yra pirmiausia, uh, pereimo data, o antra, reikėtų sukurti alternatyvą šiai sistemai, o taip pat ir alternatyvą kitoms bendrų mokymo erdvės uh, nuostatams. Thank you, Mr. President. Žodis komisijai. Gerbiami nariai, gerbiamas pirmininkė, pirmiausia, Aš noriu perduoti apgalizdavimą komisaro Makryvą už tai, kad jis negalėjo dalyvauti šiame posėdėje. Iš tiesų tai yra svarbus klausimas, tačiau manau, kad ir pateikti klausimai ir rezoliucijos projektas dėl SEPA aiškiai labai išryškina klausimus, kuriuos turime spręsti. Pirmas klausimas, kaip komisija žada remti pereimą prie SEPA priemonės. SEPA pirmiausia yra rinkos padiktuota priemonė ir projektas. Ir jinai turės didžiulės naudos platesnė ekonomikai. Dėl to reikėtų skatinti pereiti prie SEPA mokėjimų ir reikėtų padidinti, sureikšminti politinius prioritetus SEPA sistemos ir skatinti skubų ir greitą perėjimą prie SEPA mokėjimų. Taip pat reikėtų kuo greičiau mums patiems pradėti naudoti šią sistemą ir skatinti Europos ekonomikos atgaivinimą, teikiant tokius pasiūlymus, kurie užtikrintų visus SEPA sistemos teikiamus privalumus. Antras klausimas - dėl mokėjimų kritinės masės. Ar ta kritinė masė bus sukaupta iki 2010 metų pabaigos? Žinoma, mes suprantame, kad perėjimo prie šios sistemos sąnaudos uh, kažkokios bus, bet reikėtų jas minimaliai sumažinti. Ši sistema jau, jau kai buvo pradėta, mažiau nei 2 procentai mokėjimų buvo atlikti pagal SEPA sistemą. Taigi dabartinės perėjimo prie SEPA tempas yra pernelyg lėtas, kad būtų galima pasiekti kritinę mokėjimų masę iki 2010 metų. Trečias klausimas dėl būtinybės aiškių ir būtinų, e, būtinos datos, galutinės datos nustatytos. Mes matome daug privalumų, kad reikėtų nustatyti galutinę datą. 2012 data mums atrodo visiškai primtina. Tačiau daugeliu valstybių narių šis klausimas išlieka labai opus. Todėl mes renkamės pas, nustatyti labai aišku procesą, stengiantis iš, pa, patikslinti šį procesą, surenkant informaciją iš visų suinteresuotų šalių ir pradėjus su jais prasmingas diskusijas. Tai galėtų nutiesti kelią politinėms priemonėms ir jeigu reikės ir galbūt teisėkuros pasiūlymui, kurį galėtum parengti metų pabaigoje. Ketvirtas klausimas. Kaipgi sustiprinti teisinį aiškumą SEPA tiesioginių mokėjimų sistemos. Mums reikia laikymo, laikino sprendimo verslo modelio su, suteikti teisinį aiškumą, kad SEPA tiesioginio debito sistema būtų sėkmingai pradėta. Dėl to komisija remia parlamento pastangas ir tarybos pastangas rasti laikinus sprendimus reglamento peržiūros e, kontekste, reglamento dėl tarpvalstybinių mokėjimų. Komisija taip pat remia teisinį galiojimą nacionalinių tiesioginių debetų įgaliojimų. Tai yra teisinis klausimas ir jį turi išspręsti nacionalinės valdžios institucijos, pavyzdžiui, pasinaudojant galimybę, kurią suteik, suteikia, suteikia E, mokėjimų paslaugos, tiesioginių mokėjimų. Kitas klausimas yra susijęs su tuo, kaip komisija sprendžia klausimą, kalbant apie apie daugia šalių operacijų mokesčio klausimą. 2007 metų 19 gruodžio komisija priemė sprendimą, kad reikia sumažinti daugia šalio operacijų mokestį, kai vykdomi tarp valstybiniai mokėjimai, kai yra atsiskaitoma kortelėmis ir kad tai nėra suderinama su konkurencijomis taisyklėmis. Ir Mastercardas uh, svarsto šį komisijos pasiūlymą. Komisija turėtų pritar, turėtų išsiaiškinti, ar nebus pažeidžiamas 81 straipsnis. Su viza kortelių korporacija taip pat yra vedamos dėrybos. Mastercard ir Visa Europe ir kitos mokėjimo kortelės, e, specialios mokėjimų sistemos gali būti panaudotos ateityje. Ir prieš paskutinis klausimas klausia, ar komisija gali pateikti konkretų klausimą daugiašalio operacijų mokesčiui. Rinkos ekonomikoje tai priklauso nuo sektoriaus pasiūlyti tinkamą verslo modelį. Kalbant apie korteles, diskusijos jau vyksta su Mastercard ir Visa. Dėl SEPA tiesioginio debito sistemos – Komisija pasirengusi padėti sektoriui, suteikdama skubes gairės, palaikydama e, nuolatinį dialogą su bankininkystės sektoriumi ir taip pat atsižvelgdama į aktualių rinkos veikėjų indėlį. Iki 2002 metų lapkričio vėliausiai mes pateiksime savo pasiūlymus. Ir paskutinis klausimas klausia, kokių konkrečių priemonių ketina pasiūlyti komisija, užtikrinant, kad perėjimas prie SEPOS nesukurtų brangesnės mokėjimų sistemos. Komisijos nuomonė taip neturėtų atsitikti. Pirmiausia, SEPA turi skatinti konkurenciją ir didinti operacijų efektyvumą. Tuo pačiu ir mažindama kainas. Antra, SEPA turėtų padidinti skaidrumą, kuri apribos e, papildomas subsidijas, nors vizualiai kai kurie naudotojai gali tai išsiaiškinti kaip kažkokį laikiną kainų padidėjimą. Dėl to yra labai svarbu, kad bankai tinkamai informuotų vartotojus. Toliau komisija atlieka poveikio vertinimas EPOS vartotojams Ir galiausiai mes esame, mums aišku, kad nacionalinės debeto sistemos galėtų būti pakeistos alternatyvomis sistemomis. Yra iniciatyvos, kurios galėtų virsti visos Europos debeto kortelių sistemomis Tačiau kol kas tai yra stabdoma nacionalinių ir ES konkurencijos institucijų. SEPA turėtų sukurti veiksmingesnę mokėjimų sistemą ir tai leistų geriau gyvendinti konkurencijos politiką. Dėl to aš džiaugiuosi šiuo reglamentu ir džiaugiuosi parlamento parama SEPA. Ačiū. Thank you, madam. E... Ačiū. Triminutėm žodis Jean-Paul Gauze, PPE, ED. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Jau daug buvo pasakyta šią temą. Aš pats buvau parlamento pranešėjas direktyvos atžvilgiu ir mano pranešimas buvo patvirtintas 2007 metais. Mes siekiame suteikti teisinius instrumentus bankų sektoriui įgyvendinant SEPA sistemą. Europinės taisyklės Mm, buvo patvirtintos tiesioginio debeto operacijoms, o taip pat ir debeto kortelėms. Bet iš esmės nėra jokio skirtumo tarp nacionalinę valiutą atliekamų mokėjimų ir tarp valstybinių mokėjimų. Jūs sakėte, kad komisija dėjo visas pastangas siekdama, kad pereimas prie naujos sistemos įvyktų kaip įmanoma greičiau, kad iš to naudos turėtų piliečiai, bet patvirtinus pranešimą matyti, kad pereimas prie sepos e lėtėjo. 2008 metų spalio pirmąjį, pirmąją dieną tik tai 1,7 procentai visų mokėjimų įvyko per SEPOS e sistemą ir tiesioginio debeto operacijas. Todėl Europos parlamentas pagaliau reikalauja galutinės pereimo prie sepos e datos. Ta data reikia numatyti vėliausiai iki 2012 m. rugsėjo mėnesio, tam, kad visi mokėjimai nuo to laiko vyktų pagal sepą. Dar yra viena opi problema. Tai yra tas daugiašalis tarbankinis mokestis ir operacijos. Yra atitinkamas dokumentas, kuris reglamentuoja pervedimų tarifus. Aš suprantu, kad tai yra teisėti dalykai, tačiau negalime leistis bujoti savivaliai ar išvešoti neskaidrumui, kai taikomas naujos taisyklės, ypatingai svarbus teisinis aiškumas. Ir konkretus elgesio kodeksas, taisyklės, kurios turi būti aiškios prieš pereinant prie naujosios sistemos, nes kitaip bankai daugelį šalių gali nesijimti naudotis e, SEPA sistema ir taip ją paralyžuotų. EPP frakcija, o taip pat yra socialistų frakcija yra numatę savo balsavimą rydienai ir aš tikiuosi, kad į tai bus atsižvelgta. Dėkojame ponui Gozės, mes periname prie Catch the Eye procedūros ir žodis yra suteikiamas poniai Starkevičiūtėje sudėtingu laiku yra labai svarbu ekonomikoje surasti galimus augimo šaltinius ir mūsų europos finansų rinkos plėtra kaip tik ir toks yra galimo europos ekonomikos augimo šaltinis. šiuo atveju mes kalbame apie mokėjimų rinką ir e, labai e, tenka apgailestauti kad e, mūsų priimti sprendimai pakankamai lėtai įgyvendinami. pagrindinė priežastis paprastai nurodoma bankų techninės galimybės nes tai daugiausia techniniai sprendimai tačiau aš norėčiau pasakyti kad e, techninis atnaujinimas bankų yra kaip tik bankinio sektoriaus pačių bankų interesas ir tokiu būdu jie gali e, modernizuoti savo e, rinką savo atsiskaitymus su klientais ir uždirbti daugiau pinigų. todėl būtų labai svarbu kad šalys narės E, ryžtingiau įgyvendintų e, vieningos mokėjimų erdvės e, srities įgyvendinimo planą. dėkui. Um um Ačiū. Kitas kalbėtojas, Raudas, prašau. Pone pirmininkė, gerbiamas ponios ir ponios, mes žinome, kad bendra mokėjimo eurais erdvė yra rimtas iššūkis smulkiam ir vidiniui verslui. Na ir tiesą sakančios. Įmonės dažnai naudoja kredito korteles ir dėl to atsiranda labai skirtingų kaštų. Na, manau, kad ir skaidrumo nepakanka, bent jau ne tiek, kiek norėtųsi. Ir krybsės akivaizdoje uh, reikėtų atitinkamai paremti įmonės. Todėl mažinant kaštus galima būtų padidinti įmonių mokumą, nes tokiu būdu įmonės galėtų gauti kreditus. Na, aš manau, kadangi ši priemonė yra gera, todėl labai svarbu, kiek ją įmanoma greičiau gyvendinti. Tiesiog tam, kad galima būtų veiksmingiau formuoti santykius tarp mažųjų ir didelių įmonių. Dėkoju, ponė kalbėtojai, o dabar paprašysiu komisarės ponios Vasilijų pasisakyti. Prašau. Norėčiau padėkoti Ekon komitetui, o taip pat ir pirmininkį poniai Beres už šias diskusijas. Na, komisija labai vertina tai, kad parlamentas paremė SEPA kuri būtų ne vien tik tai save reglamentuojanti iniciatyva, bet tai yra ir svarbi vieša politikos rytis, kuris skatina e, ekonomikos ir pinigų sąjungą. Parlamentas ir komisija laikosi tos pačios vizijos ir laikosi tų pačių tikslų dėl SEPOS. E Aš norėčiau savo ruoštą atkreipti dėmesį tris svarbius dalykus. Pirminiau, pirmiausia, kaip jau minėta anksčiau, komisija labai aktyviai stengiasi paspartinti perimo prie SEPA procesą, ypač darydama spaudimą viešos valdžios institucijoms tam, kad šios greitai ir laiku gyvendintų SEPA. Na ir mes ir toliau tęsime savo pastangas, e, kad SEPA būtų gyvendinta. Antra. Nors mes ir pritarėme parlamento susidomėjimai galutinėse pagyvenimo data, bet ši, tačiau nemanome, kad dabar jau reikia nustatyti tokią galutinę datą. Mes pradėjome patį procesą ir esame įsitikinę, kad dar reikia padirbėti, kol galima bus sėkmingai gyvendinti šį įsipareigojimą. Trečia, galiu patikinti, kad komisija e, pateiks informaciją apie um, um, daugia šalių operacijų mokesčio suderinamumas su konkurencingumo taisyklėmis. Na ir taip pat ir dėl tiesioginio debito. Ir mūsų gairias mes parengsime iki 2009 metų lapkričio mėnesį. Norėčiau ypač kart kreipti dėmesį iš tai, ką. Tokios rekomendacijos ir gairės gali būti parengtos tik tais tuo met, kai pramonė pateiks mums konkrečių minčių dėl įmanomų verslo modelių. Dėkuoju, ponė pirmininkė. E- Dėkuoju, ponė komisarė. E- e- biuras gavo ekonomikos ir pinigų komiteto rezoliuciją Balsavimas dėl šios rezoliucijos įvyks rytoj įprastiniu metu. Na ir galiausiai pereikime prie paskutinio mūsų darbo tvarkės punkto. Tai yra rezoliucijos proceso, e, projekto, kurį perengė Užsienio reikalų komitetas ir rezoliucija skirta prastėjančiai humanitarniai padėčiai Šri Lankoje. Taigi, kol kas laukiame, kol į savo vietą atsisės kompetitinga komisarė. Na ir dabar galime pradėti mūsų diskusijas, suteikdami.